duemiladiciassette sono stati. pirmos ir antros kovo pro, posėdžių protokolas e, yra išplatintas ar yra pastabų dėl jo jeigu ne laikysime